Yeah, I can. You want to do the block, block vote for the? No, no, no. We won't. We won't. Let's go on. Which one? Forty-three. Forty-three. 43 už, prieš susilaikė atmesta. 44 už, prieš susilaikė atmesta. Penktasis už kompromisas, prieš susilaikė tvirtinam. 47 už, prieš Okay, not, uh, we won't, uh, we won't do it uh, for all, but from 47... For all of them, Madam no, President. No, please. From 47 to 54, we can do it now. Dabar galėsime balsuoti dėl 47-54 iš kart, už prieš susilaikė visi jie atmesti. Penktasis, už prieš susilaikė atmesta. Šeštasis, už prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, devintasis. Už, prieš, susilaikė. Tvirtinam. Mm. Ar norite pasitikrinti? Tvirtinam. Dešimtasis. Už prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas. Už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktas. Už prieš susilaikė atmesta. Tryliktas. Už prieš susilaikė atmesta. Keturioliktas. Už prieš susilaikė atmesta. Penkioliktas. Už prieš susilaikė atmesta. Dabar nuo 16 iki 17 kartų bal, už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 22 ketvirtasis kartu už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. tai už prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt aštuntasis pakeitimas. Pono Karverio pakeitimas 28. Mes jį tiesiog praleidome už 28. Tai kas prieš susilaikė atmetam. 31 pono Šolco už prieš susilaikė. Dar kartelė. 31 dar kartą dėl 31 už sąrašo pradžia. Pirmasis puslapis. 31 už prieš susilaikė tvirtinam ir 35. Mes tiesiog praleidome tos pakeitimus, atsiprašau dėl to. Pono Karverio 35. už, prieš, kas prieš 35. susilaikė, atmetam. Dabar balsuosime dėl viso dokumento. Elektroniniu būdu balsuojame. I close the vote. Okay. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Noriu pasakyti, kad ponas Galeris atsiprašo, jog negalėjo dalyvauti. Ir ponas Valėse bando pasiekti kompromisą kartu su komisija, parlamentu ir taryba. Ir ponas Galer šiuo metu yra su oficialiu vizitu kartu su delegacija Pietų Afrikoje. Judėkime į priekį. Kitas dokumentas. Okay, we now proceed to the vote on the draft report prepared by Mr. Norica Nikolai. Uh,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 Mes balsuosime dėl jų po to, kai baigsis balsavimas dėl Azerbaidžano. Norėčiau pasakyti, kad 268 pranešimų buvo pateikta ir daug tų pakeitimų yra dėl Kalnų Karabaho konflikto, beje, dalis tų pakeitimų yra identiški, Pirmininkas norėtų priminti, kad pranešimas yra dėl ES Azerbaidžiano santykių ir neretai yra šis komitetas ginčytis dėl visų šio konflikto aspektų. Galiausiai pirmininkas sveikina bandymus pasiekti kompromisą priimtiną abiems pusėms. Tokiu būdu užtikrinsime, kad e, mes e, užtikrinsime, jog šis pranešimas iš tiesų būtų dėl ES Azerbaidžiano susitarimo. Balsuojame dėl pakeitimo. 14 už, prieš susilaikė atmesta. Penktasis kompromisas. Norime pasitikrinti. Prašom. Forty. Forty. Balsavome dėl 40. -ojo. Pasitikriname 40. Baigiame. Balsuoti. Atmesta. Judėkime į priekį. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Tvirtinam. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Tvirtinam. Septintasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Aštuntasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Devintasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Dešimtasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Vienuoliktas už, prieš susilaikė tvirtinam. Dvyliktas už, prieš susilaikė tvirtinam. 14. 13. Už prieš susilaikė. Tvirtinam. 14 už prieš susilaikė tvirtinam. 15 už prieš susilaikė tvirtinam. 107 107 pakeitimas už prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinam, pasitikrinam. 107 balsuojam dėl 107. -ojo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Judame į priekį. 17 kompromisas. Ar 16. 28 už, 32 prieš. Atsiprašau, per nelik gal paskubėjau. 16 kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 17 už prieš susilaikė tvirtinam. 18 už prieš susilaikė tvirtinam. 19 už prieš susilaikė tvirtinam. 20 už prieš susilaikė tvirtinam. 21 už, prieš susilaikė tvirtinam. 22 už, prieš susilaikė tvirtinam. 23 už, prieš susilaikė tvirtinam. 24 už, prieš susilaikė tvirtinam. 25 už, prieš susilaikė tvirtinam. 26. Prieš tai dar žodinis pakeitimas. Žodinis Pakeitimas pirmasis. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 26. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 27. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 28. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Paprasta viskas. 29. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 30. Už, prieš susilaikė tvirtinam. 259 pono Šolts pakeitimas už, prieš susilaikė tvirtinam. Galima pasitikrinti dėl Šolcio pakeitimo 259. Baigiame balsuoti. patvirtintas 32 prieš 28. Tai buvau teisi. Teskime darbą. 31 kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 32 už prieš susilaikė tvirtinam. 33 už prieš susilaikė tvirtinam. Konstatuojamosios dalis, antrasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam, 28 ponios Nikolai už, prieš susilaikė, nesu tikra, pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. patvirtintas 42, 42 balsais. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam, po to atsijimtas pakeitimas 35 už prieš susilaikė. Kolegos, gal galite aiškiau kelti rankas. 35 už, dabar prieš, susilaikė, tvirtinam. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 39. Už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti 39. 39. Baigiame balsuoti. Atmesta vienu balsu. Dėl pirmo ir trečio kartu balsuosime už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštasis, septintasis kartu už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Nesu tikra, aštuntas, devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Sveikinu ponę Zovko. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė. Pasitikrinam vienuoliktąjį Pasitikrinam 11 pakeitimą, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Kolegos, balsuokite aiškiau. 12-13 kartu. 12-13 kartu. Už, prieš, susilaikė. Reikia vėl pasitikrinti. 12-13 kartu dėl jų balsuojame. Baigiame balsuoti atmesta. 14, 15, 16. Trys pakeitimai dėl jų kartu už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 17, 18 ir 19. Ne, pirmininkė pasiteiso, dėl 17 tik už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Dėl 17 prašome balsuoti. Kolegos, nekeliate rankų. Baigiame balsuoti. Tvirtinam 18. Ponios Gomeš. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 19. Už, prieš, susilaikė, neaišku. Dėl 19. Pasitikrinam dėl 19. Baigiame balsuoti. Tvirtinam. Ačiū, kad taip aiškiai pakeliate ranką. 21 už, prieš, susilaikė, atmesta. 22 už, prieš, susilaikė. Dėl 21-ojo norima pasitikrinti. Galima. 21-asis. Reikia pasitikrinti dėl 21-ojo. Taip, pasitikrinam. Kastaldo ir Koralo. Bendras pakeitimas. Baigiame balsuoti. Nu, sunku net patikėti. Labai ačiū visiems. Kolegos, jeigu nekeliate rankų, tai nuolat reikės tikrintis. 22 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 23 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 24 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Baigiame balsuoti atmestą, atmestą. O dabar balsuojame dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Tvirtinam. Ačiū visiems. Sveikinu mūsų pranešėjam Nikolai. Dabar judame į priekį. Rekomendacija Europos Sąjungos, Europos dominės energetikos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armenijos Respublikos visapusiško ir piresnio partnerystės susitarimo. Iš karto balsuojame dėl dokumento viso Baigėme, baigėme balsuoti. Tvirtinam, judėkim toliau. Septintas atrodo pakeitimas. Tai rezoliucija dėl sutikimų sudaryti ES Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybės narių ir Armenijos Respublikos išsamų ir tvirtesnį partnerystės susitarimą. 14. Už prieš susilaiko atmesta. 15 už prieš susilaiko atmesta. 16 už prieš susilaiko atmesta. 17 už prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti nes neaišku. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Žodinis pakeitimas numeris 3. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Penktas už prieš susilaiko patvirtinta. Keturisdešimtas pono karverio pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Keturisdešimt pirmas už prieš susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 53 už prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 55 už prieš susilaiko atmesta, 56 už prieš susilaiko atmesta, 57 už prieš susilaiko atmesta, 58 už prieš susilaiko atmesta, 59 už prieš susilaiko atmesta, 60 už prieš susilaiko atmesta, 7 kompromisas. Dėl 60 reikia pasitikrinti, gerai pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Na, patvirtinta, bet man matėsi, kad jūs rankas keliate. Septintas kompromisas. Už prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Devintas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. D. 73 pakeitimas. Ne, jis atkrito. Taigi dešimtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas. 73 pakeitimas. 11 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtinti. Tad dabar žodinis pakeitimas už prieš susilaiko patvirtinta. Pona Šolts 19 už prieš susilaiko patvirtinta. 90 tiksliau 93 už prieš susilaiko atmesta. Reikia pasitikrinti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Dvyliktas kompromisas už prieš susilaiko. Patvirtinta. Tryliktas kompromisas už prieš susilaiko. Patvirtinta. Dabar žodinis pakeitimas numeris 2 už prieš susilaiko patvirtinta. 14 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar konstatuojamosios darys aštuntoji, už prieš susilaiko patvirtinta, devintoji už prieš susilaiko patvirtinta, dešimtoji už prieš susilaiko patvirtinta, vienuoliktoji už prieš susilaiko patvirtinta, dvylikta už prieš susilaiko patvirtinta, trylikta už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar Pirmas reikia pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Patvirtinti. Antras už prieš susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime dėl antro. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias už prieš susilaiko atmesta. Ketvirtas už. Ketvirtas ir penktas kartu už prieš susilaiko atmesta. Taigi pasitikrinkime dėl ketvirto ir penkto, kadangi nelabai norite kelti rankų. Baigiame balsuoti. Atmesta. Šeštas. Už, prieš, susilaiko atmesta. Septintas. Už, prieš, susilaiko vėl atmestas. Reikia pasitikrinti dėl septinto vis tik, sako pirmininkė. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Galutinis balsavimas elektriniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta didžiąją daugumą. Aštuntas kibernetinė gynyba. Pranešėjas Urmas Pat. Štai 106 priimta, 107 prieš, už, patvirtinta, 108 už prieš susilaiko priimta. 109 už prieš susilaiko priimta. 112 vienas e, už prieš priimta. 10 kompromisas vien už prieš susilaiko priimta. 113 už prieš susilaiko atmesta. 114 už prieš susilaiko atmesta. 120 už, prieš susilaiko atmesta. 11 kompromisas, už, prieš susilaiko patvirtinta. 12 kompromisas, už, prieš susilaiko patvirtinta. Danžano 1, 2, 3, 8. 138 priimta, 13 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 151 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 154 už, prieš, susilaiko, atmesta. 155 už, prieš, susilaiko, atmesta atmesta. 156 už prieš susilaiko atmesta. 158 už prieš susilaiko atmesta. 159 McAllister už prieš susilaiko patvirtinta. 160 už prieš susilaiko patvirtinta. 161 už prieš susilaiko patvirtinta. 162 už prieš susilaiko patvirtinta. 163 už prieš susilaiko patvirtinta. 164 už prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniškai 164. No, ah, sure. Nes nesu tikra. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 165 už, prieš susilaiko atmesta. 166 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 173 už, prieš susilaiko patvirtinta. 174 už, prieš susilaiko patvirtinta. Atmesta. 175 už, prieš susilaiko patvirtinta. 176 už, prieš susilaiko atmesta. 178 už, prieš susilaiko patvirtinta. 15 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 188 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 190 už, prieš, susilaiko, atmesta. 191 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 192 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 193 už, prieš susilaiko atmesta. 193 atkrenta, atsiprašau. Vienas devyni du patvirtintas, vienas devyni trys atkrenta, vienas devyni keturi taip pat, 196 e, atskiras dalimis balsavimas. Pirmoji dalis. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 196 atmestas. Pirmoji dalis atmesta. 196. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Man, man taip atrodo. 197 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 199 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 200 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 17 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 18 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 19 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 201 už, prieš susilaiko patvirtinta. 211 e, už, prieš susilaiko patvirtinta. 212 už, prieš susilaiko atmesta. 213 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 214 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 20 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar 228 e, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar 234 už, prieš, susilaiko atmesta. 235 už, prieš, susilaiko atmesta. 236 už, prieš, susilaiko atmesta. 237 už, prieš, susilaiko atmesta. 238 daužau už, prieš, susilaiko atmesta Patvirtinta. 229. E, nebalsuojame dėl e, fatygos. 240 už prieš susilaiko patvirtinta. 241 už prieš susilaiko patvirtinta. 23 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 24 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 25 kompromisas už prieš susilaiko e, patvirtinta. Dabar 267 e, už prieš susilaiko patvirtinta. 268 už prieš susilaiko atmesta. Atrodo, kad atmesta. 269 už prieš susilaiko patvirtinta. 270 už prieš susilaiko reikėtų pasitikrinti dėl 270 elektroniškai. Patvirtinta. 271 už, prieš susilaiko patvirtinta. 26 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 277 už, prieš susilaiko patvirtinta. 278 už, prieš, susilaiko patvirtinta, 279 už, prieš, susilaiko atmesta. Atrodo atmesta, pastikrinkime elektroniškai. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. 280 už prieš susilaiko patvirtinta. 27 kompromisas už prieš susilaiko. Ar norite pasitikrinti? Dėl 280 gerai, pasitikrinkime elektroniškai dėl 280. Penki nariai dar nebalsavo. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Kaip ir sakiau, 27 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 28 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 289 e, e, už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Žodinis e, pakeitimas 2 už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 29 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar 305 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 306 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 307 už, prieš, susilaiko atmesta. 308 už, prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. E, trys vienas nulis už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 310. 309 atkrenta, dabar 310. Balsavimą baigiame. Atmesta. 311 už prieš susilaiko atmesta. 3.12 už prieš susilaiko neaišku dėl 312. Pasavimas baigtas. Atmesta. 313 už, prieš susilaiko patvirtinta, 314 už, prieš susilaiko patvirtinta, 315 už, prieš susilaiko patvirtinta, 316 už, prieš susilaiko atmesta. 30 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. Dabar 325. Visas blokas. 3, nuo 325 iki 332. Nesutinkate? Ok, tuomet po vieną. 325 už, vien prieš susilaiko patvirtinta. 326 už, prieš susilaiko patvirtinta. 327 už, prieš susilaiko patvirtinta patvirtinta. 328 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 329 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 330 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 33 pasitikrinkime dėl 330. -ojo. Balsavimą baigėme. Atmesta. 331 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 332 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 333 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 334 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 335 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 336 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 337 už, prieš, susilaiko atmesta. 338 už, prieš, susilaiko patvirtinta. Septinta konstatuojamoji dalis. Dabar konstatuojamasios dalis. Gal galim balsuoti nuo 7 iki 11. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. Sveikiname, pana Kelama. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar 23 konstatuojama dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dar pasitikrinsime dėl 25-ojo. Reikia aiškiai kelti rankas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 26 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 38 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 50 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 51 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 54 konstatuojama dalis atmesta, 55 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 56 atkrenta, 57 Tad 56 konstatuojama dalis dabar už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 56. Patvirtinta. 57 už, prieš, susilaiko. Aiškiai kelkite rankas dėl 57 už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 už, prieš, susilaiko, atmesta. 59 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 60 už, prieš, susilaiko, atmesta. 61 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 62, 63 už, prieš, susilaiko, priimta. 65 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 66 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 67 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 68 Pasitikrinkime dėl uh, e, Lopės 67 konstatuojamos dalies. 67 konstatuojamoji dalis. Balsavimą baigiame. Atmesta. 68 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 69 už, prieš, susilaiko atmesta. 70 už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 71 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 76 už, prieš, susilaiko. 76 konsultuojama dalis. Gomeš pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimą baigiame. Atmesta. 77. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 78. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 79. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 7. Kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 8. Kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. 87 konstatuojamoji dalis atsiimta, 90, 9 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, 102 už prieš susilaiko patvirtinta, 103 už prieš susilaiko patvirtinta, 104 už prieš susilaiko patvirtinta, 105 už prieš susilaiko patvirtinta, um, nurodomosios dalys. Žodinis pakeitimas, numeris vienas. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar e, pir, pirma nurodomoji dalis, už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji e, nurodomoji dalis, už, prieš, susilaiko patvirtinta. Trečioji, už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ketvirta už, prieš, susilaiko patvirtinta. Penkta už, prieš, susilaiko patvirtinta. Šešta už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar e, baigiamasis balsavimas dėl viso pranešimo elektroniniu būdu su visais pakeitimais. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Dėkojame. Dabar. Devintasis darbo tvarkės punktas. Ponas Kuzo paprašė žodžio. Ačiū. Ačiū. Pirmininkė, tik tais norėtume pasakyti, kad nuoguoja e pateiksime pakeitimų. 252 was withdrawn. Okay.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 have, we had change on the panel. Uh, now uh, we come to. Dabar mūsų laukia es ir NATO santykiai. Pranešėjas uh, ponas Pasku. Pradedame balsavimą. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Vienas, vienas, 5 už prieš susilaikė atmesta, 116 už prieš susilaikė atmesta, 117 ir 118 už prieš susilaikė atmesta, 119 už prieš susilaikė atmesta, 120 už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinam 120, prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Kolegos, jeigu nekelsite rankų, teks tikrintis. 121 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 133 Elliot Marie už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Septintasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam tvirtinam. Aštuntasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Vienas, keturi, septyni, bonas adatkus, un už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Norite, kad pasitikrintumėm? Prašom, 147. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti atmesta. 148, 149 už, prieš susilaikė tvirtina. 150 už, prieš susilaikė atmesta. 151 už, prieš susilaikė atmesta. 152 už, prieš susilaikė atmesta. 153 už, prieš susilaikė atmesta. 154 už prieš susilaikė tvirtinam. 155 už prieš susilaikė atmesta. 156 už prieš susilaikė tvirtinam. Norima pasitikrinti. 156, prašom. Baigiam balsuoti. Atmesta. 157 už, prieš susilaikė atmesta. 158 už, prieš susilaikė tvirtinam. 159 už, prieš susilaikė atmesta. 160 už, prieš susilaikė atmesta 161 už, prieš susilaikė atmesta 162 už, prieš susilaikė pasitikrinkime 162. atmesta. Devintas kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 172 už prieš susilaikė atmesta. 173 už prieš susilaikė tvirtinam. Dešimtas kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 182 atsimtas, todėl 11 kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 196 už, prieš susilaikė atmesta. 197 už, prieš susilaikė atmesta. 198 už, prieš susilaikė atmesta. Norime pasitikrinti 198. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Taip, tikrai atmesta. Buvau tiesi 199 už, prieš susilaikė. Pasitikrinkim dar kartą. 199 kolegos nekelia, nekelia atrankų, tai tenka mums tikrintis. Man atrodo patvirtinta. Baigėme balsuoti didelę daugumą. 12 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 216 už, prieš susilaikė atmesta. 217 už, prieš susilaikė tvirtinam. 218 už. Ką norite pasitikrinti? 217 prašom balsuoti. Kolegos, balsuokite. Trūksta dar dviejų balsų. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 2.18. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. 2.19. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtina. 228 už, prieš, susilaikė, tvirtina atmesta 229 už, prieš susilaikė atmesta 230 už, prieš susilaikė atmesta 231, 232 už, prieš susilaikė tvirtinam. Norima pasitikrinti 231 ir 2. Neaišku. Prašom balsuoti. Vėlgi trūksta dviejų balsų. Baigiam balsuoti. Kažkas nebalsuojat. Matote, atmesta. Du kolegos nebalsavot, taigi atmesta. Keturioliktasis kompromisas už prieš susilaikė. Tvirtinam. 242 už prieš susilaikė. Atmesta 243 už prieš susilaikė. Atmesta 244 už prieš susilaikė atmesta. 245 už, prieš susilaikė atmesta. 246 už, prieš susilaikė atmesta. 247 už, prieš sus... Dar kartą. 247 už, prieš susilaikė atmesta. Reikia pasitikrinti. 247. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 248 už, prieš susilaikė. Atmesta. 249 už, prieš susilaikė. Atmesta. 250 už, prieš susilaikė. Atmesta. 250. Norite pasitikrinti? Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Na, matot, reikia kelti rankas. Tvirtinam. 251. Už prieš susilaikė atmesta. 252. Jis atsijimtas. Dėl 252 maneskų pakeitimų nebalsuojame. 253. 253 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 15 kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam. 261, 262 kartų už prieš susilaikė atmesta 16 kompromisas už prieš susilaikė tvirtinam 270 už prieš susilaikė atmesta 271, 273 už prieš susilaikė atmesta 272 už prieš susilaikė atmesta 274 už, prieš 274 už, prieš susilaikė atmesta. 275 už, prieš susilaikė. Dėl 275 prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 276 už, prieš, susilaikė, atmesta. 277 už, prieš, susilaikė, atmesta. 278 ats, ir 9 atsiimti, 280, 280 už, kurį norite pasitikrinti 277, prašom, 277. Ačiū labai jums. 280 už, prieš, susilaikė, atmesta. 281 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 17 kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. 286 už, prieš susilaikė, atmesta. 287 už, prieš susilaikė, atmesta. 18 kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. Dabar 2, 9, 298 už, prieš susilaikė atmesta. 299 už, prieš susilaikė tvirtinam. 300 atsimtas, 301 už, 301 už, prieš susilaikė atmesta. 302, 3, 4 ir 5 už, prieš susilaikė tvirtinam. 303 306 nereikia dėl balsuoti. Dėl 311. 311 už, prieš, susilaikė, atmesta. 312 už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 21 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 338 už prieš susilaikęs atmesta. 339 už pri, prieš susilaikė atmesta. 340 už prieš susilaikė atmesta. 341 už prieš susilaikė atmesta. 342 už prieš susilaikė atmesta. 343 už prieš susilaikė atmesta. 344 už, prieš, susilaikė, tvirtinam, sveikinu. 22 kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 347 ir 8 už, prieš, susilaikė, atmesta. 349, 350 už, prieš, susilaikė, atmesta 351 už, prieš susilaikė tvirtinant, 352 už, prieš susilaikė atmesta, 353 už, prieš susilaikė atmesta. 354 už, prieš susilaikė atmesta. 355 už, prieš susilaikė tvirtinam. 356 už, prieš susilaikė pasitikrinkim. 356. Prašom balsuoti. Truksta trijų balsų. Dviejų, vieno. Baigiam balsuoti. Tvirtinam. 357 už, prieš susilaikė atmesta. 358 už, prieš susilaikė atmesta. 359 už, prieš susilaikė tvirtinam. 360 už, prieš, susilaikė, atmesta. Per konstatuojame dalis, pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Trečiasis už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Vėlgi 51 Šafhauserą už, prieš, susilaikė, atmesta. 52 už, prieš, susilaikė, atmesta atmesta 53 už, prieš susilaikė atmesta 54 už, prieš susilaikė tvirtinam 55 už, prieš susilaikė 55 už, prieš susilaikė pasitikrinkime dėl vicepirmininko pakeitimo, prašome balsuoti. Truksa trijų balsų. Baigiam balsuoti. Na, matote, trūksta dviejų balsų ir atmesta 56 už prieš susilaikė, atmesta 57 už prieš susilaikė, atmesta 58 už prieš susilaikė, atmesta 59 už prieš susilaikė, atmesta 59 Jūs norit pasitikrinti dėl 59-ojo. Prašom balsuoti. Manau, kad patvirtinta. Trūksta penkių balsų. Kolegos, nenorit balsuoti? Baigiam balsuoti. Tvirtinam. 60. Už, prieš, susilaikė, Tvirtinam. 61 už, prieš, 61 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 79 už, prieš, susilaikė. Tvirtinam 80 už, prieš susilaikė atmesta 81 už, prieš susilaikė atmesta 82 už, prieš susilaikė tvirtinam 83 84 už, prieš susilaikė atmesta 85 už, prieš susilaikė atmesta. 86 už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. Kolegos vėl nekeliat rankų. 105 balsų. Tyčia nebalsuojat, kaip suprantu. Baigiam balsuoti. Tvirtinam. 87 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 88 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 89 už, prieš, susilaikė, atmesta. 90 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 91 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 92 už, prieš, susilaikė, atmesta. 93 už, 93 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 94. Reikia pasitikrinti. Prašom balsuoti dėl 93-ojo. Baigiam balsuoti. Atmesta. 94 už, prieš susilaikė. Atmesta. 95 už, prieš susilaikė. Tvirtinam. 96 už, prieš susilaikė. Tvirtinam. 97 už, prieš susilaikė prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinam dėl 97, prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 98. Už, prieš, susilaikė, atmesta Tvirtinam. Norime pasitikrinti. Prašom balsuoti. Dėl 98. Baigiam balsuoti. Atmesta. 99 už, prieš, susilaikė, atmesta. 100 už, prieš, susilaikė atmesta. 101 už, prieš, susilaikė atmesta. Nurodome dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė tvirtinam. Antrosios už, prieš, susilaikė tvirtinam. Trečiosios už, prieš, susilaikė tvirtinam. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė tvirtinam. Penktasis už, prieš susilaikė tvirtinam. Šeštasis už, prieš susilaikė. Norime pasitikrinti dėl šeštojo. Prašom balsuoti. Kažkas kažko laukia. Baigiam balsuoti. Tvirtinam. Po to atkrenta, 7-8 atkrenta. O dabar balsuojame dėl pranešimo su pakeitimais. Prašom balsuoti. Vėlgi trūksta balsų, kažkas nebalsuoja. Penki kolegos. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta sveikinu kolega Pasku. On. Now we... Okay, Kągi, dabar pereiname prie dešimto klausimo. Gorenso pranešimas. Pereikime prie dešimto, sako pirmininkė, ir tą padarykime tuo jau pats. Es kovos su ankstyva ir priverstinė santoka išorės strategijos kūrimas, tolesni veiksmai. Pirmoji dalis e, konstatuojamoje dalyje A, kas už, kas prieš kas susilaiko patvirtinta, A kompromisas, kas susilaiko, kas, prie, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kompromisas 3, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. E, dabar pereikime prie pono Kant. 167 pakeitimas. Hano. Devintas kompromisas, atsiprašau, sako pirmininkė, kas už kas prieš priimta. Dabar 167 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko priimta. 165 Ne, atsiprašau, atkrinta. Dešimtas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Keturioliktas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko priimta. Dabar vienas devyni šeši pakeitimas. zebrania plemiennego, tu się nie liczy głosów, pani nawet nie podnosi e, oczu z nad... Z nad... Labai sunku mums dirbti, kadangi jūs neskaičiuojate balsų, jūs tik matote, kiek rankų pakyla, bet turbūt reikėtų labiau gerbti tuos, kurie balsuoja. Negalima balsuoti e, tik tais e, pagal balsavimų sąrašą. Argi tokia turi būti demokratija? Yra žmonių, žmonės juk moka už tą balsavimą. Taigi, jeigu mūsų prašoma pakelti rankas, tai palaukite bent keletą sekundžių, nes jūs m, mm, visiškai staigiai viską pravarote ir niekas net neįsivaizduoja, kas čia vyksta. Ačiū. Bet jūs žinote, kad e, turime sureguliavę kompromisus ir tie kompromisai buvo suderinti posėdžiuose bei šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Turime balsavimo sąrašus. Na, bet kiekvienas balsas turi savo svorį. Tai yra demokratija. Ar norite, kad kiekvieną kartą balsuotumėme elektroniniu balsu būdu, ar, ar, ar balsuosime toliau keldami rankas? 196 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penkioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septynioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Dabar pereikime prie 220 e, pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 222. Kas e, už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 227, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmestas, tačiau dėl 227 pasitikrinkime. 227. Trūksta keleto balsų. Trūksta trijų balsų. Na, bet, bet suoti baigiame. Atmesta. 226 už, prieš, susilaiko, atmesta. 225 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 228 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 229 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 229. Balsuoti baigiame, patvirtinta. Ačiū, kad keliate rankas. 231, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. PAM 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. I can go ahead, okay, if, if nobody asks, okay. Let's go on to... Pereikime prie 19 pakeitimo, kas už. 18, prašau, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta Kas susilaiko patvirtinta, 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 26. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta 9. Pasitikrinkime dėl 28. I close the vote. Balsavimas baigtas. Adopted. Patvirtinta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 20 už, prieš, kas susilaiko priimta, 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 22 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta, 23 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar perikime prie 24 kompromiso. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 24 kompromisas. Kas negerai, klausė pirmininkė. 24 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereiname prie 25 kompromiso. G konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 86 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar 90. 89 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 92, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, Vienas e, čia yra e, nurodomosios dalys. Ketvirtas. Ketvirtoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. E, nurodomosios dalys, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko Patvirtinta trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas, kas už. Šeštą pasitikrinti reikia. Pasigirsta balsai iš salės, pirmininkė sutinka. Pasitikrinkime. Patvirtinta. Baigė, balsavimas baigtas. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devin... Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar elektroninis balsavimas su padarytais pakeitimais. Trūksta dviejų balsų. Na, bet balsavimą stabdome. Patvirtinta, ačiū. Dabar pereiname prie 11 straipsnio pasaulyje vykdomi čia buvių tautų teisių pažeidimai, skaitant žemės grobimą. Tuoj pat ir balsuosime. Susikaupkite kadangi darbo yra daug. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 82 iškrito, 83 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 87 kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, 88 kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Ar galėtumėte aiškiau kelti rankas, 89 kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Dabar trečias kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, 94 kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, ketvirtas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Penktas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. E, šimtas trečias, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Šimtas penkioliktas pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Šimtas šešioliktas, kas už kas prieš e, patvirtinta. Vienas vienas šeši pasitikrinti reikia. trūksta trijų balsų. Patvirtinta. 117 kašus, kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devintas kompromisas, už, prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar pereiname prie 130 pakeitimo. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dvyliktas kompromisas, už, prieš susilaiko patvirtinta. 136 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 137 pakeitimas. 136 reikia pasitikrinti, tikriname. Atmesta. Keturių balsų trūksta. Baigiame balsavimą. Atmesta. 137, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirt, atmesta. Patvirt, pasitikrinkime. Dėl 137 pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 139. Atkrenta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 144 strai, e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 145, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmestas. Taip ir yra. Vienas keturi šeši pakeitimas, kas už, kas prieš. Kas susilaiko? Atmesta. Vienas keturi septyni. Vienas keturi aštuoni, vien, e, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Vienas keturi devyni, kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta. Vienas penki nulis, kas už. Atkrenta, atsiprašau nebalsuojame dėl 15 kompromiso. Tu norite pasitikrinti? Dabar 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 160, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 161 straipsnis, kas už, kas patvirtinta. 162, už, prieš susilaiko patvirtinta. 17 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Toliau balsavimas dalimis 168 pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 168 antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmesta. 170 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 171, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Man atrodo, kad atmesta, bet reikia pasitikrinti. 171 tikriname. Septynių balsų trūksta. Vis tiek šešių trūksta. Baigiame balsuoti. Atmesta. 172. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 173. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 173 patvirtinta, nes e, taip mačiau jūsų pakeltas rankas. Bet pasitikrinkime, sako pirmininkė. Trūksta šešių balsų. Baigiame balsuoti. Dėkui. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 19 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 182 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 183, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 184, kas už. Kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 185. Už prieš susilaiko patvirtinta, 186 Tai 21 kompromisas, kas už kas prieš patvirtinta, 192 pakeitimas už prieš patvirtinta, 194 pakeitimas už prieš patvirtinta, 196 už prieš patvirtinta, 197 už prieš patvirtinta, 22 pakei... kompromisas už prieš patvirtinta, 203 pakeitimas, kas už kas prieš e, pat... E, atmesta, Pasitikrinkime dėl 203 pakeitimų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 205 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko atmesta. 23 kompromisas. Norite pasitikrinti dėl 205? Prašau. trijų balsų trūksta, na, bet tiek to. Apseisime ir be jų. Patvirtinta. 23 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 2.11. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Kartojame 211 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 2.12 Atrodo atmesta, bet pasitikrinkime. Dėl 211 tikriname elektroniniu būdu. Keturių balsų trūksta. Balsavimas baigtas. Patvirtinta bet e, jeigu žiūri į salę į pakeltas rankas, tikrai neaišku. Aš noriu, kad viskas vyktų kaip galima geriau. 212. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pane Vikneri, patikrinta. Norite pasitikrinti? Pasitikrinkime dėl 212 pakeitimo. 213. Kas už? Pas, kas prieš? Kas susilaiko? Reikia vėl pasitikrinti. Labai dėl to atsiprašau. Na, bet tikrinti reikia, nes tikrai neaišku. Ir vėlgi penkių balsų trūksta. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 214. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Na, bet jūs e, nekeliate rankų, todėl man iš prezidiumo matosi, kad šis pakeitimas yra atmestas, bet tikrai jokių problemų imkime ir pasitikrinkime. Vėl penkių balsų trūksta, bet ką jau padarysi, baigiame. Balsuoti atmesta. Bet jūs turite atkreipti dėmesį dar ir į tai, kad penki iš turinčių balsuoti nebalsuoja. 24 kompromisas už prieš, kas e, patvirtinta. 218 pakeitimas patvirtintas, 219 kas už kas prieš patvirtinta, 25 kompromisas kas už kas prieš patvirtinta, 221 pakeitimas kas už kas prieš patvirtinta, 26 kompromisas kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, 11 pakeitimas kas už kas prieš kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 11. Labai dėl to atsiprašau, bet reikia. Trūksta penkių balsų. Balsavimas baigtas. 27 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 17 balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko Patvirtinta. Atrodo patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Atmesta. 28 kompromisas. Norite pasitikrinti dėl antrosios dalies 17. Prašau. Atmesta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 25. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 29 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 30 kompromisas, kas kas 31 kompromisas, kas už, kas prieš patvirtinta, 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Keturiasdešimt antras pakeitimas, kas už. Keturiasdešimt pirmas. Norite pasitikrinti, gerai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 42. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 43. Pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. 43. Tikriname. Balsavimas baigtas. Ačiū. Patvirtintas 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 45. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Turime pasitikrinti dėl 45. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20, 32 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 48 pakeitimas už prieš atmesta, 49 atkrenta, 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta, 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 33 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, 34 kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta, 54 pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, 35 kompromisas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, 57 pakeitimas, kas už kas prieš kas susilaiko atmesta. 58. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 60. Dalimis balsuojame. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 61. Pakeitimas už, prieš, susilaiko. Neaišku, todėl reikia pasitikrinti. 61. Baigiame balsuoti. Atmesta. 62. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 63. Reikia 64 reikia pasitikrinti, sako pirmininkė. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. O dabar 63 atkrinta. 36 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 71 pakeitimas. kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 72, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta 73, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Turime pasitikrinti dėl 73. Trijų balsų trūksta, uždarome. Patvirtinta 74. Atsiprašau, 75 atkrinta, 76 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, 77 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, 78 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta, 79 kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 79 kas už, Jūs manote, kad atmesta, reikia pasitikrinti. 79 tikriname. Keturiasdešimt aštuoni žmonės čia yra salėje, 45 iš jų tik balsuoja ir taip vyksta nuolatos. Na bet ką, jokių problemų, nieko nepadarysi. Dabar nurodomosios dalys. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antra, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečia, kas gerai, tikriname antrą, antrą tikriname nurodomąją dalį. atmesta. Trečioji nurodomoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ketvirtoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Penktoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Penktoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Šeštoji. Penktą norit pasitikrinti? Gerai. balsuoti. Patvirtinta. Šeštoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septintoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Aštuntoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Devintoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dabar moterų nuomonės FEM1, FEM2, FEM1, FEM2. FEM2, kas už, kas prieš. FEM2 balsuojame, kas už. Elektroniniu būdu balsavimas baigtas, patvirtinta FEM3 pirmoji dalis, kadangi tai yra balsavimas dalimis. Pirmoji dalis Atkrinta antroji dalis, todėl dabar balsuojam dėl antrosios dalies iš FEM 3. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Pasitikriname gerai. Pasitikriname dėl FEM 3 antrosios dalies. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. FEM 4. Dalimis. Pirmoji dalis atkrinta, antroji dalis lieka, todėl balsuojame dėl FEM 4 antrosios dalies. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Reikia pasitikrinti gerai, pasitikrinkime dėl FEM4 antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. FEM 5 atkrinta. E, lygiai taip pat ir dėl 6 ir 7, todėl balsuojame dėl FEM 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. FEM 9, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. FEM 10, Norite pasitikrinti? Kas nori pasitikrinti? Dėl FEM 9. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. FEM 10. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. FEM 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. FEM 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. FEM 15, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. FEM 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. FEM 22, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. FEM 23, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. B konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. C, kas D tai yra kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. E kas už, kas prieš, kas susilaiko pat, patvirtinta. F kas už. Kas nori pasitikrinti dėl E, e konstatuojamosios dalies. FAM E konstatuojamoji dalis. Kas už? trūksta šešių balsų. Na, jie, jeigu jie miega, tai jų reikalas, o balsavimą baigsime. Patvirtinta. F. Konstatuojama dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. G. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. K. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. M. Kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. N. Nebalsuojame. O kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, P, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, A, Q konstatuojama dalis, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta. Dabar devė nuomonė, devė vienas, kas už kas prieš kas susilaiko patvirtinta, devė du, reikia pasitikrinti devė, dėl devė vienas. Mes pasitikrinsime, ponas Preda. Balsuoti baigiame. Atmesta. Jūs buvote teisus. 9.3. Kas už, kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Pasitikrinti reikia. Gerai, tikriname. Dėl 9.3. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 94. Už prieš susilaiko patvirtinta. 95. Už prieš susilaiko. Reikia dar kartą iš naujo. 95. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikrinti. 95. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 96. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta. 97. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko patvirtinta. 98. Pirm, dalimis. Pirm, pirmoji atkrenta. Tada balsuojame dėl antrosios. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Atmesta. Norite pasitikrinti dėl antrosios dalies? Gerai. Antroji devė aštuoni dalis. Balsuoti baigiame. Atmesta. Pereikime prie devė dešimt. Pirmoji dalis iš devė dešimt. Kas už, kas prieš kas susilaiko atmesta. Deve... Žinote, mangi nematyti, jeigu rankų nekeliate. Taigi dar kartą, 91. Tikriname elektroniškai. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Antroji dalis. Atkrinta. 911. Kas už, kas prieš kas susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl 911, nes atrodo, kad dauguma netokia pati. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 9.12 nebalsuojame. 9.13 tik antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Kągi pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 9.14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. E, patvirtinta. 9.15 dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Pasitikrinkime dėl 9.15 pirmosios dalies. patvirtinta. Antroji 9.15 dalis atkrinta. 9.18 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 9.21 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 9.23 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 25 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Pasitikrinti reikia. Gerai. 9.25 tikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ir puikiai patys tą matote, kad dauguma ne ta pati. Deve 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Deve 30. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. 9.31, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Atmesta. DV31 reikia pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 932. Kas už, kas prieš. Kas susilaiko. Patvirtinta. 9.33, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dabar balsuojame elektroniniu būdu dėl viso dokumento. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Visiems ačiū. O aiškinimai, balsavimo aiškinimai. Pasigirsta balsas iš salės. Aš norėčiau padėkoti Jums už kantrybę ir bendradarbiavimą. Tikrai buvo labai nelengva. A ačiū visiems. This was not an easy task to do. Two hours. I was trying to. Okay. Now there is no break. Give them maybe one minute. Because Only the... one minute break for those who want to leave. Minutės pertraukėlė. Leiskime išeiti tiems, kas nori išeiti, o po to mūsų laukia padėtis Armenijoje. Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues, uh, we'll have to continue. Now we proceed to the exchange. Kolegos, tęskime darbą. Aptarsime padėtį Armenijoje. Kaip jūs žinote, šalyje vyko didžiulių pokyčių. Tuo pat metu, kai komitetas rengė pagal sutikimo procedūrą savo pranešimą, dėl kurio ką tik balsavome, būtent visą apimantis sustarimas tarp es ir Armenijos. Kolegos, jeigu galite, susėskite. Praėjusią e, savaitę, gegužės 8-ąją, Nikol Paš, Pašinjan, kaip žinote, buvo išrinktas Armenijos premjeru, uh, Tai nutiko po dviejų savaičių demonstracijų, per kurias buvo sulaikyta gausus taikių demonstrantų būrys, tarp jų dalis Armenijos parlamento narių, o šie protestai baigėsi balandžio 23-ąją atsistatydinus neseniai išrinktajam premjerui ir būsiam prezidentui Seržui Sargesianui. Balandžio 24-ąją tarp parlamentinės delegacijos pirmininkai paskelbė pareiškimą, O po naujojo premjero išrinkimo, gegužės 8-ąją, mūsų pirmininkas e, McAllisteris pakvietė premjerą Pašinjaną atvykti pas mus, na, dėl suprantamų priežasčių jis atvykti negalėjo. Todėl džiaugiuosi, kad e, ponas Tatų Markarian rado galimybę atvykti pas mus, jis yra uh, Armenijos misijos prie ES vadovas. Todėl jo ekscelencijai e, ponui Markarjanui suteiksiu dabar žodį. Jūsų ekscelencija pasisakysite iš e, savo vietos salėje. Ne, aš tiesiog galvoju, kad jūs galite e, ar norėtumėte ateiti į prezidiumą. Pone pirmininkė, ponius ir ponai. Šiandien mes kalbame apie tai, kas vyksta Armenijoje ir e, naujausių situaciją den. Tačiau pirmiausia, ačiū e, užsienio reikalų komiteto e, nariams už tai, kad išreiškė pritarimą dėl visą apimančio es ir Armenijos susitarimo. Jūs, kaip žinote, Armenijos parlamentas jau uh, vieningai patvirtino šį susitarimą ir nuo 18 bičelio pirmosios jis bus pradėtas taikyti. Kaip nekarta buvo teikta, Armenija didžiulį dėmesį ir svarbą skiria santykiams su ES. Dėl to e, ankstyvas susitarimo ratifikavimas ir įgyvendinimas turi omenyje, nes ir Armenijos susitarimą yra labai svarbus žingsnis. Tai yra mūsų bendras įsipareigojimas siekti demokratijos, žmogus teisų, stiprinimo ir teisės viršenybės. Tokiu būdu mes sustipriname savo politinį dialogą, išplečiame mm, ekonominį ir sektorinį bendradarbiavimą ir sustipriname mūsų piliečių judumą, nes prasidės dialogas dėl vizų režimo liberalizavimo. Aš nebejoju, kad parlamento dokumentas taps tinkamų signalų valstybėms narėms paspartinti liberalizavimo procesą. Visą tai atspindi mūsų bendrus prioritetus ir tai padės sustiprinti bendradarbiavimą ir duos konkrečių rezultatų kiekvienam piliečiui. Naujasis S ir Armenijos susitarimas, naujas mūsų dvišalių santykių lygmuo yra svarbi tema. Atitinkamai reikėtų padiskutuoti ir apie naujausius politinius įvykius Armenijoje. ES suvaidino gyvybiškai svarbu vaidmenį stiprinant demokratiją Armenijoje. Pastarojo meto įvykiai įrodo, kad Armenijos e, piliečiai labai rimtai žiūri demokratiją, laikosi jos vertybių ir gina demokratiją, nesigildant į atskiras pastarųjų dienų smulkmenas. Uh, E, tiesiog reikia pažymėti, kad krizės metu armenai visiškai laisvai ir be smurto įgyvendino savo teisės, abi pusės elgėsi nuosekliai ir po to įvyko valdžios perdavimas, kaip nustato Armenijos konstitucija, viskas vyko taikiai, Ir sėkmingai tai yra įrodymas mūsų šalies politinės brandos. Ja pasiekime pastaraisiais metais. Demokratiniai pokyčiai Armenijoje neatšaukiami ir Armenijos vyriausybė yra įsipareigojusi demokratiją toliau vystyti, pasiekti europinės standartą. Naujoji vyriausybė Vienoje vyriausybėje dirba profesionalai ir įvairių politinių partijų atstovai. Pone pirmininkė, mums visada reikalinga EP parama, nes yra tikrai sunkus darbas įgyvendinti mūsų piliečių lūkesčius. Naudodamasis progą noriu padėkoti sąjungai už jos nenuilstamą paramą ir palaikymą, padėkoti ES lyderiams, EP parlamentui ir šiam užsienio reikalų komitetui už tai, kad visos krizės metu buvo iš visų, jeigu stengiamasi padėti ją įveikti. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Man tau, kad ponas Tokieš yra salėje, jis yra pranešėjęs Armenijos klausimų, tai manau norėtų tarti keletą žodžių. Ačiū ponė pirmininkė, kolegos. Šiandien mūsų komitetas didelę balsų daugumą pritarė ES ir Armenijos visapusiškam ir tvirtesnės partnerystės susitarimui. Kadangi man teko garbė e, būti pranešėjų rengiančią dokumentą ir formuoti parlamento poziciją. Tai yra konsensuso pagrindų pasiektas susitarimas. Naudodamasis progą padėkosiu kolegoms už puikų bendradarbiavimą viso darbo komitete metu tekstu ir labai ačiū sekretoriatui bei mano frakcijos darbuotojams Julianai ir Robertui. Dėl padėties Armenijoje. Tie dramatiški įvykiai nutiko tuo pat metu, kai mūsų komitetas rengė Pranešime dėl SEBA tema labai aktuali parlamento ir mes atidžiai sekame tai, kas vyksta Armenijoje ir šiandien. Mes savo pranešime sveikiname armėnus, kurie įgalino taikiai perduoti valdžią ir sugebėta taikiai pakeisti vyriausybę, nepažeidžiant Armenijos konstitucijos. Taip pat sveikiname teisėsaugos institucijų atsargų elgesi per demonstracijas. Tuo pat metu mūsų pirmininkė užsiminė, kad nerima mums kelia tai, kad buvo sulaikyta nemažai taikių protestuotojų tam tarpe ir Arlame, Armenijos parlamento narių. Kaip esame informuoti, šiuo metu 41 asmenį yra pateikti įtarimai dėl baudžiamųjų veikų. Gal atėjo laikas keisti baudžiamojo kodekso 225 straipsnį dėl masinių neramumo organizavimo. Šį klausimą šiuo metu sprendžia ES delegacija. Tuo pat metu norėčiau ambasadoriaus Markarijan pasiteirauti. Gal galite pateikti išsamės inf informacijos apie vykstančius baudžiamosius tyrimus ir galėsite gal perduoti mūsų susirūpinimą Jerevanui. Baigdamas norėčiau pasveikinti e, Pašinjaną su išrinkimu į premjero postą. Norėčiau paraginti jį ir visą jo vyriausybę kuo greičiau įgyvendinti armėnų lūkesčius. Ypač dėl teisės viršienybės ir dėl kovos su korupcija. Kaip esame pažymėję savo pranešime, šis komitetas ir be abejo visas Europos parlamentas yra pasiryžę stiprinti bendradarbiavimą su Armenija, jos lyderiais bei pilietinė visuomenė. Ačiū labai. Ačiū, ponė Tokeš, už jūsų pasisakymą ir mintis. Kadangi vėluojame pagal darbo tvarkę, tai e, už, pažymėsiu, kad Penki kolegos prašo žodžio. Mes norėtumėm baigti registraciją kalbėjimo sąrašui ir po dvi minutės kiekvienam kolegui suteiksiu. Pone Modeš, prašom. Labai ačiū ambasadoriui, kad atvykote šyrit pas mus. Pirmiausia, trumpai papildysiu kolegos mintis. Tikrai Džiaugiuosi, kad šyrit mes balsavome už naująjį susitarimą su Armenija, bei trumpai tarsiu keletą žodžių apie tą demokratijos dvasę, kuri buvo akivaizdžiai mano, matoma pastaruoju metu Armenijoje. Ir tarti keletą žodžių apie pono Pašinjan išrinkimo pasiekmes. Mes, aišku, žinome, kas siūloma dėl būsimųjų rinkimų, tačiau gal galėtumėt informuoti, kas yra čia naujo, kokių kitų žingsnių parlamentas ketina imtis. Tokia informacija mums būtų labai naudinga. Dėkui. Ponas Tanok, ačiū ponė pirmininkė ir aš norėčiau pasveikinti pono Tokeš už tikrai didelį palaikymą, kurio susilaukė šis dokumentas dėl susitarimo ir noriu pasidžiaugti, kad jo ekscelencija ambasadorius Markarian atvyko pas mus. Armenija dėl puikiai suprantamų mums priežasčių e, pasirinko Eurazijos sąjungos e, kelią, o ne es visą pusišką susitarimą. Aš jau tuomet sakiau, kad neuždarykime durų, palikime jas kuo plačiau atidarytas visoms kitoms sritims, nepatenkančiams į visapusišką laisvosios priekybos susitarimą. Ir aš džiaugiuosi, kad mes iš to jau gauname naudos. Tik džiaugiuosi, kad parlamentas jau išreiškė savo pritarimą susitarimui ir Manau, kad netrukus bus teigiamas galutinis balsavimas. Armenija įrodė, kad yra brandi demokratija, yra atsižvelgiame į piliečių valią, nepažeidžiama teisės viršenybė. Taip pat sveikinu vizų režimo supaprastinimo dialogą, linkiu, kad jis baigtųsi sėkmingais. Džiaugiuosi, kad atsiras daugiau galimybių Armenijos piliečiams apsilankyti sąjungoje ir atvirkščiai mūsų piliečiams aplankyti šią valstybę, kuri pasižymė nepaprastai turtingų ir įvairiapusiškų kultūrinių paveldų. Dėkui. Ačiū už suteiktą žodį. Ponas Štetina. Aš kalbėsiu čekiškai, tai užsidėkite ausinės. Ačiū visiems. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Tekeš. Jam pavyko savo dokumente atspindėti netgi naujausius įvykius, kuriuos stebėjome visiškai neseniai tiek Jerevene, tiek tiek kitose Armenijos miestuose. Šie įvykiai įrodo Armenijos tautos išminti. Armenai nepasidavė, sugebėjo atsistirti ir sugebėjo užtikrinti demokratišką valdžios perdavimą. Akivaizdu, kad Armenija yra pasirengusi spręsti tą siaubingą konfliktą su Azerbaidžanu ir sėkmingai jį išspręsti. Viliuosi, kad atsirado kelių ir galimybių. Išspręsti e, Kalnų Karabacho konfliktą šis regionas nusipelno uh, tapti nepriklausomu ir nusipelno, kad jį pripažintų tiek sąjunga, tiek kiti tarptautiniai veikėjai. Ačiū ponė Štetina. Dabar ponė Hautala, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū jūsų ekscelencija, kad atvykote pas mus. Ir tikrai buvo nepaprastai jaudinantis e, visas, rengi, visas reginys, tikrai buvo puiku stebėti, kaip vystėsi taikiai įvykiai Jerevane. Sakyčiau, mums išties pasisekė, kadangi Armenijos parlamentas e, SEPA sustarimą ratifikavo vienbalsiai, tai vyko prieš pat protestų pradžią, o dabar reikia žiūrėti, kaip bus vykdomos reformos, kurių pagėdauja piliečiai ir kaip bus įgyvendinamas SEPA susitarimas. Tuo pat metu gairių planas žada daug, Tikiuosi, kad sąjunga padidins savo paramą, tiesioginę paramą biudžetui, paramą viešai administracijai. Visą tai leis įgyvendinti reformas. Aišku, tam tinkamai turės vadovauti ir naujojų vyriausybė. Kartu reikėtų paraginti vyriausybę ir opozicijai kalbėtis konstruktyviai. Armenijai naudingiausia būtų išvengti stiprios e, politinės e, polarizacijos, toks susiskaldimas regimas, pavyzdžiui, Gruzijoje, ir tai tikrai nepadeda Gruzijai keliauti keliu į Europą, kadangi vadovauju EP delegacijai, vadovavau EP delegacijai rinkimų stebėjimo misijoje, kas vyko praėjusiais metais, tikrai būtų puiku, kad planuojama renkti naujus rinkimus ir mes esame pasirengę prisijungti, užtikrinti ilgalaikį stebėjimą. Puikiai žinome, kas įvyko per praeisius rinkimus, sakyčiau, atėjo laikas pasipriešinti rinkėjų bauginimui, balsų pirkimui ir kitiems panešiems dalykams. Dabar dvi minutės ponui Nort, prašau. Ačiū. Aš taip pat buvau stebėjai, tarp stebėtųjų Armenijoje. Pasikeitimai politinėje srityje Armenijoje yra labai dideli, e, tačiau mes galime galvoti, kad e, pasikeitimai, tokie dideli pasikeitimai politikoje, negalime galvoti, kad tokie dideli pasikeitimai politikoje pabaigs problemas Armenijoje. Tai iš tiesų visa tai, kas vyko, buvo labai neraminantis reiškinys, ne, tai, ne dėl to, kaip tai vyko, bet e, dėl to, kad e, apskritai Armenijoje yra tokia E, pasireiškia tokia lyga, būtent lyga, kad e, žmonių mažėja, o nedidėja. Labai daug jie migruoja. Jaunimas ne, e, nemato ateities Armenijoje ir dėl to Armenijoje jaunimas nori iš jos išbėgti, o ten klesti korupcija. Aš aišku linkiu kuo geriausio Armenijai tikiuosi, kad e, išbris iš savo problemų, tačiau vardan Dievo tikrai nelikime vien tik tai stebėtojai, kai pasikeičia vyriausybė. Kai nesikeičia socioekonominės e, konstantos, infrastruktūra, struktūra pati nieko e, iš esmės nepasikeis su tokio išeitimi, kokią dabar pasirinko Armenija, neturi jokios išeities. Man atrodo, kad Armenija turėtų priartėti labiau prie ES, tačiau suprantu jos strateginės problemas, taip pat ir tai, kad e, Armenijai, Armenijoje labai ryškus rusų buvimas e, ir to tą, tą tikrai puikiai suprantu ir nenuvertinu. E, reikia suprasti, kad Armenija yra įsprausta tarp Turkijos ir Azerbaidžiano, tarsi į sumuštinį. E, ir jie yra e, Kalnų Karabacho konflikto aiš, aukos. Tai yra didžiulė problema Armenijai. Ačiū. Kastaldo, yours, Ponas Kastaldo, du minutės jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju dar kartą ponui ambasadoriui kad dalyvauja mūsų posėdėje ir sutiko pasikeisti nuomonėmis. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Tokeš už atliktą darbą. Tai, kas įvyko pastarosiamis savaitėmis e, Armenijoje, yra e, istoriniai įvykiai demokratinėje šios valstybės e, istorijoje, tačiau, na, turime žiūrėti, kokie bus kiti žingsniai trumpalaikė perspektyvoje, vidurio, e, vidurinė, vidutinės trukmės laikotarpyje, dabar pasikeitė premjeras, pasikeitė rinkimų įstatymas, e, vyks turbūt nauji rinkimai į parlamentą, pastaraisiais metais taip pat tai valstybė iškylo daug e, iššūkių, reikia kovoti su korupcija, todėl kad korumpuotas rytas trukdo e, Armenijai tinkamai vystytis ekonomikos e, sektoriuje. Galvojant apie mūsų partnerystę su ypač pietų valstybėmis, mes turime dėti pastangas, kad tokio tipo korumpuotos e, struktūros nebeegzistuotų ten, todėl kad iš tų valstybių e, nuteka protai į vakarus, tuo tarpu jų labai reikia tų valstybių ateičiai užtikrinti. Aš norėčiau dar kartą priminti, jog mes e, turime remti mūsų bičiulius Armenijos piliečius ir dėl to turime skatinti taikos procesą su Azerbaidžianu. Tai būtų gera proga gerinti padėtį šituo klausimu. Ir e, aišku, turime visą spektrą įvairių priemonių mūsų santykiuose su Armenija, kurias galėtume panaudoti. Bet, e, aišku, šioje padėtyje mes e, remsime savo bičiulius armenus ir tikimės, kad greitai gausime teigiamai nuteikiančių signalų dėl ekonominių reformų. Dabar ponė Rebeka Harms, o paskui ponas Austrevičius ir tuomet kalbėtojų sąrašas bus užbaigtas. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, dėkoju ponai ambasadoriui taip pat už dalyvavimą šiame posėdėje. Aš norėčiau tai pažvelgti per Euronesto e, prizmę, tai yra Europos parlamento bendradarbiavimo ir mūsų rytų partnerystės valstybių bendradarbiavimo prizmę. Dabar tie pokyčiai Armenijoje iš tikrųjų e, yra tam tikra labai e, svarbi patirtis ir tie įvykiai yra tam tikras signalas kitoms e, valstybėms. Čia kalba sukasi apie demokratinius pokyčius mūsų kaiminystės valstybių visuomenėse. Aš e, stebėjau tas procesus ir Ivane, ir Armenijoje, tad e, aš galiu pasakyti, jog patys piliečiai ėmėsi atsakomybės, ėmėsi veiksmų ir labai tinkamu metu premjeras nusprendė padaryti labai tinkamą dalyką - atsistatydinti. Tai rodo, jog Armenijoje iš tikrųjų įvyko labai žymių pokyčių ir ne tik tai Armenijoje, bet būtent šituo e, konkrečiu metu e, iš tikrųjų mūsų kontinente tai yra tam tikras teigiamas signalas. Bet aišku, parlamente ten susidarė gana probleminė padėtis ir galvojant apie pastarąsias savaitės ir galvojant apie e, tas klaidas, e, kurias padarė esantis e, valdžioje. Manau, kad jūs parlamente dabar susidurite iš tikrųjų su labai sunkia padėtimi ir visuomet būna sunku, kuomet vyriausybė neturi daugumos parlamente. Aš manau, kad e, bus siekiama konstruktyvių sprendimų ir kad e, tos tendencijos, kurios, kurias mes stebėjom pastarosiamis savaitėmis, kad jos bus plėtojamos ir toliau, nes viskas buvo padaryta labai tinkamu metu. Dabar tai iš tikrųjų geras dalykas jums, geras dalykas Europai ir tai, tai teigiamas dalykas Armenijai. Ponas Ostrevičius. Well, I welcome uh, recent uh, developments in uh, Armenia. Ačiū. Pone pirmininkė, mes uh, sekame, kas vyksta Armenijoje. Tikrai džiugu, kad judame teisinga kryptimi. Ypač norėčiau pasvenkinti e, tuos taikius ir nepaprastai ryštingus e, įvykius Armenijos gatvėse. Ir šiems įvykiams e, vadovavo patys armenai. Juk tauta geriausiai žino, ko nori, ką nori pakeisti. Sakyčiau, tai didi pamoka tiems, kurie bando manipuliuoti, bando keisti konstituciją manipuliuoti 15 metų referendumo duomenimis, jau tuo met girdėjome tikrai teisingų perspėjimų, kad viso to bus pasinaudota likti valdžioje, kad viskas buvo daroma turint slaptų planų, kažko, ko žmonės nesuvokė. Sakyčiau, Bus tikrai puiku stebėti naująją politiką Armenijoje. Šiai šaliai būtina e, socialinė ir ekonominė pažanga. Reikia čia pereiti į visiškai naują lygį. Vertinu tai, kad ES parengė partnerystės susitarimą ir jis susilaukė ryštingo palaikymo AFET komitete. Pabrėšiu, kad buvau ir likau dideliu skeptiku, ar įmanoma suderinti Euroazijos sąjungą ir europinį kelią. Mes savo dokumente įrodome, kad neįmanoma panaikinti muitų dėl pasirinkto kito kelio ir dėl to stringa ekonominis kitoks vystimasis Armenijoje ir taip bus tol, kol Eurazijos sąjungoje dominuos vienos didelės valstybės, iš šiaurė nuo Armenijos esančios interesai. Reikia žiūrėti, kas vyksta pietų Kaukaze, reikia, kad panašus įvykiai taptų kasdienybė jame ir raginčiau EP nuvykti gausių būrių kaip delegacija į Armeniją ir tokiu būdu išreikšti palaikymą valstybei ir patiems armėnams. Ačiū po mm, Neuštrevičių. Dabar rytų partnerystės e, direktorato vadovas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, parlamento nariai, jūsų ekscelencija ambasadoriau, ponus ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad išorės veiksmų tarnybai suteikėte galimybę pasisakyti komitete ES pačiu aukščiausiu lygiu komisijoje EIVT sekė, kas vyksta Armenijoje, kaip sekasi nepažeisti konstitucijos ir svarbiausia, sekėme, ar išliks protestai taikus. Praeitie regėjome ir kitokių įvykių. Sveikiname, kad Pastarosiomis dienomis visos šalis prisėmė atsakomybę ir e, brandą. Toliau reikėtų stiprinti ryšius tarp sąjungos ir Armenijos. Ta bus įmanoma padaryti įgyvendinant es ir Armenijos visapusišką ir tvirtesnės partnerystės susitarimą. Ir čia reikia pabrėžti, kad jam vienbalsiai pritarė Armenijos parlamentas ir ryštingai beveik vienbalsiai e, pritarė šis komitetas. Mūsų nuomonė šis susitarimas leis konsoliduoti demokratiją, Armenijoje stiprinti teisės viršenybę, žmogaus teisės bei sukurti tvarę bei veikiančią atsparę ekonominę sistemą naudingą visiems armenams. Tačiau siekiančių tikslų mūsų nuomonė reikia visą apima visapusiško dialogo tarp visų Armenijos suinteresuotojų pusių. Netrukus Armenija pradės laikinai taikyti susitarimą jau nuo kito mėnesio. Ir mes savo egzistuojančią bendradarbiavimo tarybą transformuosime į partnerystės tarybą ir jau Birželio 21-ąją įvyks pirmasis naujosios struktūros posėdis, tai tikrai stiprus signalas iš mūsų pusės. Džiaugiamės ir tuo, komisijoje, kad prasidėjo mūsų tarnybų ir Armenijos atstovų dėrybos dėl atskirų įgyvendinimo aspektų. Iš to gaus didelės naudos visi piliečiai. Na, pavyzdžiui, reikėtų pasveikinti gruodį primtą įstatymą dėl kovos su smurtu šeimoje. Aš viliuosi, kad susitarimas pagerins verslo aplinką, o to labai reikia, atsižvelgiant į tai, kad Armenijoje susiformavo archi... oligarchinės struktūros, kas kliudo šaliai vystytis ir reikia tikslingai investuoti, kad būtų vystama ekonomika, kūrimos darbo vietos. Galiausiai vilėmės, kad Armenija aktyviai dalyvaus partnerystėje ir stiprins stabilumą, klistėjimą, demokratiją tiek savo valstybėje, tiek visame regione. O mes labai laukiame pono Pašinjan, kai jis su vizitu atvyks į sąjungą. Ačiū. Jūsų ekscelencija ambasadorių, jeigu norite, suteiksiu Jums keletą minučių baigiamajam pasisakymui. Tačiau tikrai labai trumpai Jūsų ekscelencija. Taip, taip, labai ačiū ponė pirmininkė, ačiū gerbėmiems parlamento nariams už išsakytą susirūpinimą, už pasiryžimą tęsti bendradarbiavimą. Aišku, aš būtinai perduosiu viską, kas buvo šiandien išsakyta. Dėl užduotų klausimų, dėl vykdomų būdžiamųjų tyrimų ir dėl rinkimų klausimus nagrinėjančio teismo kol kas formalių procedūrų dėl pastarojo neprasidėjo ir mes vos tik kažkas naujo įvyks, būtinai jūs informuosime dėl visų naujienų. Ačiū, linkiu visai Arminijai didžiulės sėkmės. Ir baigiame šiandien svarstyti padėtį Armenijoje. Dar kartą sveikinu mūsų pranešėją, o Dabar negaiždami aptarsime 13 ir 14 punktus kartu S ir partneristės ir bendradarbiavimo susitarimas su Iraku. Reikėtų mums baigti iki 12 valandos, nes dėje mūsų vertėjai pradėjo darbą šiandien anksčiau, nuo 8, kadangi vyko afeto biuro postis, tai 12 valandą lygiai jie turės baigti darbą. Todėl kolegos, prašau, neviršykite, neviršykite jums skirto pasisakymo laiko ir tada viskas eis kaip sviestų patepta. Taigi dabar mes aptarsime ir, ir Irako partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą du klausimai. Iš viso 138 pakeitimus esame užregistravę ir žinau, kad e, ponė Saifė dabar rengia kompromisinių pakeitimų. Kolegė yra salėje, todėl iš karto suteiksiu žodį jai. Matau, kad žmonės išeina į salės, tikiuosi, jie paskubės. Taigi, ponė Saifė, prašom. Dėkoju pirmininkė, brangus kolegos. Po to, kai Irake šeštadienį vyko rinkimai į parlamentą, mūsų pasikeitimas nuomomis, nuomonėmis ir toliau leidžia patvirtinti italams, e, e, irakiečiams e, mūsų norą, kad vyriausybė būtų kaip galima greičiau suformu, suformuota kad e, šalis susitaikytų ir konsoliduotųsi. 138 pakeitimai buvo pakei, pateikti. Aš dėkoju visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems parlamentarams. Aš dabar dirbu su kompromisiniu projektu. Man susidaro toks įspūdis, kad e, originalų tekstą papildė e, daug pakeitimų. Šiaip labai nemažai pakeitimų nurodo, jog būtina nepalikti nenubaustų Daešo nusikaltelio ir nusikaltimų, e, e, išlaikyti e, Irako visuomenės įvairovę, e, kovoti su korupcija, demobilizuoti milicijas, ir bendradarbiauti su jais daugelįje šalių, e, kad e, visuomenė ir demokratinė valstybė klestėtų. Tokie turi būti mūsų prioritetai. Mūsų tikslas yra, mano tikslas yra įtraukti daugumą pakeitimų e, ir gau, išgauti tokį tekstą, kuris atspindėtų tikrą padėtį Irake bei mūsų ambicijas toje šalyje. Labai atidžiai išklausysiu visų kolegų pastabų. Ačiū uždėmesi. Uh, are there any members on our list? We don't see anyone. Does anyone want to take part? Brangus E, parlamentarai, gal norite pasisakyti, ponas Art? Noriu padėkoti už darbą, poniai tokie, tai iš tiesų buvo didelis darbas. Mes e, šiame darbe e, dalyvavome nuo frakcijos ir kaip dažnai atsitinka, nelaimės, kurios kyla dėl Amerikos įsikišimo, e, tenka spręsti mums. E, spręsti mums, ar šiuo atveju netgi ir amerikiečiams. Irake yra didžiulė tuštuma atsiradusi ir tą tuštumą reikia užpildyti. Mums labai gerai, kad bendraujame su Alisi Stali, religiniu lyderiu. Jis vienyje Iraką, tačiau italų e, nelaimė gali būti išspręsta tik jų pačių žmonių, tik jo pačio žmonių. Europos ir Irako bendradarbiavimas yra tokia linija, E, kurios reikia laikytis ir mes e, e, turime pripažinti, kad tos milicijos buvo būtinos, kad sustabdy, būtų galima sustabdyti Daešą, bet dabar tas milicijas reikia paleisti. Sakykime, Afganistane įvyko Irako valstybės pakilimas, reikia žiūrėti viską realistiškai. Didelis pavojus dabar, kas vyksta, yra ne tik Irakui, bet ir bet kuriai šaliai. Ši šalis yra labai svarbi ir labai trapi. Ačiū. Ar dar būtų norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tai pažymėsiu, kad 20 birželio balsuosime komitete, o plenarinėje sesijoje balsuosime arba Liepą, arba Rūpiūtį. Pamatysime. Labai ačiū ponė Saifi už jūsų sunkų darbą, ačiū šešėliniams pranešėjams, bei laukiame galutinio teksto bei kompromisinių pakeitimų jam. Labai ačiū visiems už darbą šyrit, padirbėjome tikrai sunkiai, 14.30 renkamės į popietinę posėdžio dalį. Ačiū visiems.